Il Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Buongiorno, colleghi. Labą rytą, kolegės ir kolegos. Posėdis pradedamas. Pirmas šios dienos darbo tvarkės punktas yra Europos parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities. Subito la parola a nome del Consiglio. Iš karto suteikiu žodį ministrei Brniač. Prašom, Nikolina, žodis tau. Taip pat e, norėčiau pasveikinti ir padėkoti už dalyvavimą poniai Šuicai, komisijos vicepirmininkai. Gerbiami parlamento nariai, Dėkoju už šią galimybę aptarti su jumis e, konferenciją dėl Europos ateities. Ši e, idėja iškyla pastaraisiais metais ir mes labai džiaugiamės galėdami įsiklausyti parlamento poziciją. Mūsų premjeras vakar e, pasakė, jog mes pateiksime savo e, poziciją šito klausimo. Kaip žinote, vadovų taryba gruodžio mėnesį pateikė išvadas šito klausimo. Kaip jūs e, žinote, e, prioritetas turi būti strateginė darbo atvarkė. 19-24 metams mes turime siekti konkrečių rezultatų savo piliečių labui. Šioje darbo tvarkėje minimi svarbiausi mūsų piliečiams prioritetai. Ir e, Taip pat ten kalbama apie dialogą ir konsultaciją su piliečiais, kurios vyks e, dviejos e, metus. Ši e, konferencija mūsų premjero metu bus puikiai proga įsiklausyti piliečių poziciją ir atliepti jų lūkesčiams. Ši konferencija turėtų prisidėti prie mūsų politikų plėtojimo vidutiniu ir ilgalaikiu laikotarpiais ir tai padės mums atremti iššūkius. Šita konferencija taip pat e, įtrauks visas mūsų institucijas į šį e, procesą, siekiant geresnės pusiausvėros tarp e, institucijų. Valstybės narės ir jų parlamentai taip pat turi būti įtraukti į šį procesą ir turi dalyvauti jame dėdami kartu pastangas. Tarybos, taryba taip pat pateiks savo poziciją dėl šitos konferencijos turinio ir sudėties. Kartu su Europos parlamentu ir komisija mes e, dirbsime kartu ir e, kaip e, buvo paskelbta ambasadoriai susitiks ir aptars šį klausimą sausio 28 dieną mes išklausysime Europos parlamento poziciją ir labai atidžiai e, susipažinsime su jūsų e, rezoliucija šito klausimu. Komisija grįž prie šito klausimo kitą savaitę. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar žodis komisijos vicepirmininkai Šuicai. Uh, Gerbiamas pirmininkė, gerbiama valstybės sekretorė, gerbiami parlamento nariai, man didžiulė garbė šiandien kalbėti Europos demokratijos širdyje ir kalbėti apie konferenciją dėl Europos ateities. Kai buvusi Europos parlamento narė, aš Europos parlamentą žvelgiu kaip į artimą savo draugą ir aš šiandien taip pat kalbu kaip jūsų bičiulė ir kaip jūsų partnerė, kaip e, savo naujose pareigose, kaip komisijos vicepirmininkė. Aš žinau, kokie svarbus yra piliečiai ES politikos kūrimo procese. Mes turime daryti viską, kad mūsų sprendimai pasitarnautų jiems, piliečiams, tačiau ne visada tai pavyksta. Ta taip pat turėtume pripažinti. Dabar turėsime galimybę išklausyti piliečių, e, įtraukti juos į procesą kurti pasitikėjimą e, tarp Europos parlamento, ES institucijų ir piliečių. Tai yra labai svarbi e, Europos ateities konferencijos dalis. E, manau, kad mes pirmą kartą istorijoje susidurėme su tokia unikalia galimybė, kuri tuo pačiu yra ir iššūkis ir mes turime suvokti, kad e, nuo to priklauso taip pat ir mūsų ateitis. Nuo mūsų visų priklauso, ar ši konferencija bus sėkminga. Gerbiami parlamento nariai, norėčiau aiškiai pasakyti, mes e, nebegalime toliau vykdyti politikos kaip tokio įprastinio reikalo. E, tokia politika nebeveikia mūsų piliečiai nori, kad jie būtų išklausyti, todėl mes turime juos išklausyti ir atsižvelgti į jų lūkesčius. Bendradarbiavimas turėtų būti esminis e, žodis. Mes turėtume ieškoti naujų sprendimų, kad mūsų sprendimai būtų geresni, geriau tarnautų piliečiams. Manau, kad mes turėtume dirbti kaip partneriai, tai yra e, e, Europos komisija, taryba ir parlamentas. Ir manau, kad ta partnerystė ne, nesustoja, nesibaigia tik, tik tai ties šiomis trijomis institucijomis taip pat turi būti įtrauktos valstybės narės, jų parlamentai. E, turi būti užtikrintas bendradarbiavimas. Turime padaryti viską, kad mes pasiektume kiekvieną pilietį, ypač tuos piliečius, kurie dažnai atrodo, kad yra labai toli nuo mūsų. Todėl mes turėtume taip pat glaudžiai bendradarbiauti su Europos regionų komitetu ir ekonomikos bei socialinių reikalų komitetu. Ir todėl aš manau, kad svarbiausia būtų išklausyti piliečius iš visų ES e, kampelių. Ar tai ir būtų pabaiga? Manau, kad ne. Šita e, konferencija yra atviras procesas ir mes nežinome, kaip jis pasibaigs. Ir e, viena dalis šito proceso yra dialogas, e, e, dirbant ties strateginę e, darbo tvarkę. Toliau kitas, kitas rytis yra institucijų parlamentų rinkimai ir sprendimai šioje srityje. Mano kolegė Jūrova yra atsakinga už tą institucinį aspektą. Ir E, Europos komisija parengs komunikatą dėl Europos ateities konferencijos ir pristatys jį kitą savaitę sausio 22 dieną. Ir e, tuomet visos trys institucijos e, diskutuos to šitos konferencijos pagrindinius tikslus ir mes parengsime bendrą deklaraciją, apie kurią aš kalbėjau anksčiau. Kai vyks E, taryba e, vasario, e, sausio 28 dieną mes per ją, per tą vadovų tarybą bandysime nustatyti terminą tai Europos ateities konferencijai. Ji, ji turėtų prasidėti pirmajame šių metų pusmetyje ir galbūt prasminga data galėtų būti, pavyzdžiui, gegužės 9. Ir kaip Tarp sant, už tarp institucinius e, santykius atsakingas e, komisaras e, pona Šefkovičius taip pat prisijungs prie šio projekto. E, Gerbiami parlamentarai, kalbant apie bendradarbiavimą su piliečiais, jūs atstovaujate piliečius, todėl jūs esate taip pat labai svarbus šiame e, procese. Aš tikiuosi, kad E, jeigu mes dabar bandytume, e, aš manau, kad jeigu mes dabar bandytume iš anksto nustatyti šitos konferencijos rezultatus, mes apibrieštume save, kažkaip apribotume save ir tai e, galbūt duotų priešingą rezu, rezultatą aš e, norėčiau Jums pasakyti, kad Jūs galite pasitikėti manimi. Aš žinau, kad yra labai svarbus piliečių pasitikėjimas, o man yra svarbus Jūsų pasitikėjimas manimi ir aš laukiu mūsų bendra, tolimesnio bendradarbiavimo. Konsilio. Dėkuoju, išklausę e, tarybos ir komisijos atstovų pasisakymus ir prieš suteikiant uh, E, žodį e, frakcijų atstovams ir kitiems kolegams, norėčiau taip pat pasakyti keletą žodžių ir nuo savęs, nes mes jau nagrinėjame kuris laikas šį klausimą e, dėl konferencijos dėl Europos ateities. Labai džiaugiuosi, kad šiandien vyksta ši diskusija ir, ir kad plenari, per plenarinį posėdį bus balsuojama dėl rezoliucijos šituo klausimu. Kaip jūs žinote, mintis dėl šios konferencijos iškylo pateikus tokį pasiūlymą Europos parlamentui ir komisijos pirmininkė praeitais metais sutiko, jog reikia tokios konferencijos, nes e, yra akivaizdu, kad e, reikia peržiūrėti, pertvarkyti demokratinės valdysenos kai kurios mechanizmus Europos Sąjungoje. Europos parlamento nuomonę, tai e, ta pertvarka turi būti daroma kartu e, su valstybėmis ir įsiklausanti piliečių nuomonė. Rezoliucija, dėl kurios šiandien bus balsuojama per plenarinį posėdį, bus e, reformų proceso pradžia. Aišku, niekas čia nėra nuspręsta iš anksto. Mums reikia, kad demokratija funkcionuotų tinkamai ir ypač turime užtikrinti, kad mūsų demokratinė sistema būtų naudinga piliečiams, nes tai yra Europos institucijų interesas ir apskritai ES e, interesas. Būtent todėl norime, kad e, šio proceso metu pagrindinis klausimas būtų mūsų piliečiai, kad galvotume apie juos. Tad šiuo požiūriu šios dienos diskusijos tikrai mums labai svarbios ir e, įvairių e, frakcijų atstovai dabar pasisakys, vyks dialogas šitais klausimais, aišku, dalyvaujant visų Europos institucijų e, atstovams. Ir e, jeigu institucijos sugebės tinkamai bendradarbiauti šio proceso metu, tai iš tikrųjų mūsų laukia sėkmė. O dabar e, žodis EPP pirmininkui Manfredui Weberiui. Pone pirmininkė, e, pone komisijos vicepirmininkė, e, mes kalbėjome kalbėdami e, apie Europos ateitį turime nepamiršti Europos E, e, rinkimų į Europos parlamentą. Juose dalyvavo apie 200 milijonų piliečių. Tai reiškia, kad žmonės nori kurti politiką, nori prisidėti prie politikos E, tačiau esminis klausimas yra, ar į mano balsą kas nors atsižvelgia, ar jis ką nors reiškia. Tai yra esminis klausimas ir manau, kad mes galime pagerinti situaciją šioje srityje. Taigi per artimiausią dešimtmetį turime stiprinti demokratiją ES. Ir tai yra labai svarbu mūsų e, frakcijai, Europos liaudės e, frakcijai. Ir mes e, turėtume įtraukti mūsų e, piliečius į demokratijos procesą. Taip pat mes turime nepamiršti, kad mes e, esame piliečių atstovai, mes atstovaujame visą Europos kraštovaizdį. Mes turime nepamiršti, kad mes turime e, laisvus įgaliojimus ir, e, ir iš tiesų kartais yra labai sunku netgi man kaip frakcijos pirmininkui pasiekti susitarimo frakcijoje. Ir taip pat yra labai gerai, kad mes e, galime bendradarbiauti tarp institucijų ir ponia Dubravka iš tiesų yra kompetitinga e, partnerė ir mes su ja galime puikiai bendradarbiauti. Taip pat kitas esminis principas yra į šį procesą įtraukti nacionalinius parlamentus. Dėl viso to yra sutarta, bet tai taip pat yra labai svarbu ir mūsų frakcijai. Tokia būtų darbo e, struktūra. Dabar e, apie patį procesą. E, demokratija yra susijusi su dviem aspektais - kandidatais ir, ir jų programa. E, ir E, mums yra, pavyzdžiui, labai svarbi komisijos pirmininko programa e, ir praėjusių metų e, vadinamo išpicin kandidatų, pagrindinių kandidatų rinkimuose sistema, nors ji kažkaip sužlugo, bet ji taip pat yra susijusi su tuo. Mes turime ir toliau pagalvoti apie Europos partijų bendradarbiavimą tarpusavyje. Ir taip pat e, turime e, nepamiršti e, Europos parlamento iniciatyvos teisės. Tokia turėtų būti mūsų kryptis ateičiai žmonės, e, piliečiai nusprendė, kad mums reikia daugiau demokratijos ir tai yra geriausias vaistas prieš tuos, kurie pasisako prieš demokratiją. Toliau kitas esminis klausimas, ar mes iš tiesų esame pasirengę susidurti su ateities iššūkiais. E, ar mum, mes galime gyventi pagal dabartinę, dabar egzistuojančią sutartis, ar mums reikia keisti sutartis. Tai taip pat yra esminis klausimas, kurį turėtume išspręsti e, konferencijoje dėl Europos ateities. Taigi dirbkime kartu. Socialistų e demokratų frakcijos vardu, ponė Garcia Peres. E, pone pirmininkė, būsime gegužės 9 dieną, bus švenčiamas 70-asias metinės, po tos deklaracijos, kai buvo pasiūlytas su, re, sukurti ekonominę bendryją, prasidėjo ekonominis ir politinis nuotykis ir valstybės steigėjus nusprendė apjungti savo likimus ir pagerinti žmonių gyvenimą. Tačiau minėjau, kad e, per vieną deklaraciją Europos nesukursi. Tai buvo ilgas procesas ir jis turi remti solidarumu. Na, o dabar jau mūsų eilė duoti naujų postumių tam, kad ES sugėtų užtikrinti tai, ką pasaulyje ir Europoje, o taip pat ir pagerinti žmonių gyvenimą. Mūsų dienomis sąjunga susitarė su nais iššūkiais, kaip kad neligybė, klimato kaita, skaitmenimas, tačiau dėja, E, ir yra ir tokių iššūkių, kaip kad išpoliai, populizmas, e, statymų viršnybės silpnimas. Taigi manau, kad ši konferencija bus unikalus šansas ir turime juo pasinaudoti tam, kad nataujintume mūsų sąjungą ir pagerintume skebėjimus spręsti iššūkius. Kartu tai yra galimybė paaiškinti piliečiams, įsiklausyti į jų balsą, suprasti, ko piliečiai tikisi iš Europos, įsiklausyti jūsų pasiūlymus tam, kad pagerinti būtų visi visuomenės gyvenimo. E, sektoriai panašiai kaip buvo padaryta 48 metais. Aišku, turime daug daugiau priemonių ir mechanizmų, kurie pagerintų pilietinės visuomenės dalyvavimą. Turime tuo pasinaudoti. Socialistai ir demokratai norime, kad tai iš tikrųjų būtų tikratų žodžio prasme dialogas su piliečiais, kuris duotų konkrečių rezultatų. Dirbsime iš vien tam, kad užtikrintume platų visos visuomenės dalyvavimą, užtikrinant kil, geografinės kilmės lyties ir amžiaus vienodą atstovavimą atstovama visais ligmenimis nuo vietos iki europinio, nes visi gali kažką iš savo pusės pridėti, nes Europa nėra abstrakti, ji susideda iš kaimų, miestų, gyvenviečių. Na, ir mane kažkada sakė, kad mes nesame čia tam, kad pakeisime valstybių, bet tam, kad apvienytume žmonės. Kai kas teigia, kad dabar vėl verta kalbėti na, na, iš nacionalinės verpinės, tačiau Europą juk apjungia ir iš tikrųjų iš, privalome didelių iššūkių akivaizdoje vienyti mūsų uh, projektą. Mes ne tik sukūrėme rinką, mes sukūrėme bendryje, tai yra daug daugiau. Ir todėl, e, kalbėdami apie Europinę demokratiją, turime nepamiršti, kad svarbiausia yra pagerinti žmonių gyvenimą. Ilgą laiką buvo skir... nemažai skirima dėmesio socialiniam ramščiui, e, žmonių socialiniams rūpicėsiams, kovai su skurdu. Ir tai skatino populizmo kilimą. Taigi turime dėti daug pastangų tam, kad priartintume sąjungą prie e, piliečių. Tai padaryta, pavyzdžiui, per Lisabono sutartį. Taip pat sukurti numatytos naujos piliečių dalyvavimo priemonės, tačiau to nepakanka, taigi tikėkime, kad konferencija dėl Europos ateities atvers naujų erdvių, kas praturtins diskusijas, leis įnešti naujų kūrybingų minčių. Turime mm, galvoti ir apie 24 metų rinkimus, rinkiminės sistemas. E, per šiuos pastarosius keletą metų nueita tas tolimas kelias, išplėsta Europos šeimų e, nari. Esame 28 nariai, dėja, teks atsisveikinti su vienu nariu, tikėkime, kad tai bus tik laikinas dalykas. Ir tai yra postumis permastyti Europinį projektą. Verta pažvelgti atgal tam, kad įvertintume nužengtą kelią. Tai būtina padaryti. Prisiminkime tai, kas mus vienyje, tačiau kartu turime suvokti, jog ateitis mūsų rankose ir mes negalime pasiduoti nostalgijai, nes kasdien kūrime Europą. Tai yra likimo bendryje, kuri mus jungia visus ir mes visi turime prisidėti prie bendro kurso nustatymo. Ir mes, socialdemokratai, esame prisidėti, pasirengę prisidėti prie to, jog būtų gyvendinta ši Europinė svajonė. E, pirmininkas Šiolas, Renew Europe, prašau. Pone pirmininkė, mėly kolegos, dažnai mes čia sakome, jog įvairovė yra ES šansas. Dabar turime puikią progą tai įrodyti. Rinkimai Europos parlamentą parodė, jog piliečiai pasitikė Europą, tačiau jie nori kitokios atnaujintos Europos. Pirmi pokyčiai Europoje turi prasidėti labiau įtraukiant piliečius į e, politinius e, procesus, nes Europa turi būti naudinga visiems piliečiams, ne tik tai Briuselio burbului. Taip pat turime atnaujinti Europą ir turime keisti savo mąstymą ir turime suteikti žodį piliečiams, suteikti žodį įvairoviai. Dažnai Pastaruoju metu mums susidarydavo įspūdis, jog Europa neįsiklauso, jog Europa laikosi aklai tam tikrų taisyklių, jog ne viskas yra skaidru. Dabar yra šansas atverti Europos duris piliečiams. Ir būtent todėl mes norime, kad konferencija prasidėtų gegužės 9 dieną būtent ir norime, kad su piliečiais būtų konsultuojamasi nuolat, o ne tik tai kas penkerius metus, kuomet vyksta rinkimai. Aš žinau, kad kai kurios valstybės narės yra sunerimusios, nes joms atrodo, kad jos praras dalį savo suvereniteto, tačiau e, dalyvaujamoji demokratija ir e, ir, ši, ir atstovaujamoji demokratija nėra kažkas, e, kas, kas prieštarauja mūsų piliečių interesams. Mums reikia aiškesnės ir e, veiksmingesnės Europos. Turime įsiklausyti į tų nuomonę, kuri nori, kad Europa, kurie nori, kad Europa taptų bendrais mūsų namais. Mes, e, aišku, turime atsižvelgti ir į specifines kultūras ir į regioninį lygmenį. Mes e, jau e, šventėme Lisabonos sutarties metinės. Aš tų dalykų nesieju, aišku, su naujais iššūkiais, tačiau turime e, atsisakyti stereotipų. Europa turi užtikrinti įvairovę ir Europos parlamentas turi būti šitų pokyčių katalizatorius. Dėkuoju. Dabar žodis e, ponui Freund, žalių frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad šita diskusija iš tikrųjų puikiai davana Naidželai Faražui, kuris išeina, nes e, e puikiai mintis yra skirti e, E, šių, šias diskusijas būtent šiai temai, nes e, Nigelui Faražui tai e, turbūt yra košmaras. Tačiau čia kalba sukasi apie demokratinį procesą ne, ir apie soli, solidarumą. Solidarumas turi būti stipresnis negu neapykaita, ne, negu neapykanta. Tad ir Nigelui ir kitiems breksito entuziastams, kurie uh, uh, nori, kad e, Europos sąjunga žlugtų, noriu pasakyti, jog mes turime dėti pastangas, kad Europos sąjunga taptų dar demokratiškesnė ir veiksmingesnė. Nes dabar matome, kad didelis įmonės nemoka savo mokesčių, matome, jog vis mažiau galime pasitikėti jungtinėmis valstijomis, matome e, Kinijos pastangas nukreiptas prieš mus. Mes turime bendradarbiauti, turime veikti iš vien, negalime pasiduoti nacionaliniam egoizmui. Tai yra labai dideli iššūkiai, kuriuos turime atremti kaip europiečiai. Europos e, parlamento pasiūlymai yra labai e, stiprus, mes norime kad e, diskusija dėl Europos ateities vyktų su visais piliečiais, įtraukiant e, nacionalinius parlamentus, įtraukiant visas ES institucijas. Noriu pasakyti kolegoms iš e, socialistų frakcijos, iš EPP frakcijos, jog nepakanka, kad tik tai verslo ar profsąjungų atstovai sėdėtų prie diskusijų stalo. Reikia taip pat, kad ten sėdėtų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Aš žinau, kad e, tokia diskusija nebus lengvas dalykas, iškils ir tam, tikros, tam tikrų rizikos e, faktorių ir sunku galbūt bus išsiveršti iš Briuselio burbulo. Tačiau turime bandyti. Ne, jeigu nebandytume to daryti, tai būtų blogiausias dalykas. E, migracijos krizės e, kontekste ir kitų problemų kontekste mes turime e, siekti mums e, svarbiausio tikslo, turime atremti svarbiausius šio laikmečio iššūkius ir neleiskime e, populistams dominuoti diskusijoje dėl ES integracijos ir ateities. Turime būti vieningi ir turime siekti Europos federacijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, jog e, ir, ir par, parlamentas nuo kadencijos pradžios ir naujoji komisija labai e, smarkiai akcentavo šitos e, konferencijos svarbą ir buvo sakoma, kad tai e, bus ateinančių penkių metų tam tikras svarbus ramstis ir busimų reformų ramstis. Visos partijos ir visos e, frakcijos mano, kad tai svarbu, tačiau aš Nemanau, kad šita konferencija atsakys į visus piliečiams kylančius e, e, klausimus. Piliečiai nepageidavo, kad būtų rengiamas tokios konferencijos ar diskusijos. Piliečiams visų pirma reikia konkrečių veiksmų ir atsakymų. Tad e, svarbiausia ne įsiklausyti į piliečių nuomonę, nes ir taip jau žinome, ko nori piliečių. Uh, Problemas, kurios iškyla, yra politinio pobūdžio, todėl kad pastaraisiais metais nebuvo konkrečiai veikiama ir nebuvo duodama konkrečių atsakymų į piliečiams kylančius klausimus, nes piliečiams rūpė ekonominės krizės e, problemos, saugumo problemos ir e, parlamentas taip pat nepakankamai e, veikia šitais klausimais. Ir e, turime to nepamiršti. E, Nes e, jeigu norime dabar spręsti konkrečiai tas problemas, tai turime būti autokritiški ir identifikuoti mūsų padarytas klaidas pastaraisiais metais, nes tų klaidų buvo daug, tos klaidos buvo rimtos ir e, e nebuvo pakankamai veikiama tarptautiniu e, mastu. Jeigu norime, kad būtų sprendžiamos problemos, tai turime suprasti, kokios buvo mūsų klaidos per pastaruosius 20 metų, kas buvo daroma neteisingai, kodėl e, mūsų piliečiai nuskurdo per tą laikotarpį ir tai turi būti pagrindas tolesniam e, darbui. Nes turime suprasti būtinai, kur buvo tos mūsų klaidos, tuo tarpu institucijos kol kas iki šiol dar nepakankamai kritiškai žiūrėjo į savo klaidas. Žaliųjų kolega e, kalbėjo apie e, federacinės Europos siekimą, tačiau piliečiai to e, nenori. Komet piliečių klausama jų nuomonės, tai piliečiai kaip tik pasisako prieš tai. Mes turime akcentuoti savo tapatybę ir e, suvokimą, jog be mūsų tautų ir be mūsų nacijų Europos iš viso nebūtų. Dėkuoju, kai ir frakcijos e, vardu, vas Legutkom. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš pakalbėsiu apie rezoliuciją, kurią rengia šis parlamentas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad viskas toje rezoliucijoje yra neteisinga. Yra netiesa, kad e, Pavyzdžiui, neteisingas yra 48 rezoliucijos punktas, e, nes pagal sutartį yra kalbama, kad taryba, o ne komisija ir ne parlamentas gali inicijuoti ir surenkti tokias konferencijas. E, ir prisiminkime, nepamirškime, kad mes kuo toliau, kuo toliau, tuo labiau tolstame nuo sutarčių. Taigi, e, aišku, dažnai gal, galvojame, kad tikslas pateisina priemonės. E, ir, ir kai kada, e, pavyzdžiui, tas, tos priemonės yra ignoravimas tam tikrų teisės aktų. Ir e, kai buvo rengiama šita konferencija, AFKO komitete buvo netgi kai kurios frakcijos eliminuotos iš šio e, proceso. Penkios frakcijos slapta parengė šitą dokumentą, ir, o buvo frakcijų, kurios negalėjo niekaip prisidėti e, prie šio dokumento rengimo. Taigi, ponai ir ponios, tai yra tikrai neteisingas žaidimas, tai yra daugumos valios primetimas ir tai yra neteisingas kelias dėl to, kad ir dabar e, E, mes Europos parlamentui suteikėme e, lyderio, e, lyderio vaidmenį šiame procese ir susilpniname nacionalinius parlamentus. Tai yra iškraipome visą demokratijos struktūrą. Tai yra neteisinga dėl to, dėl to, kad e, toje konferencijoje vėlgi dalyvaus turbūt tik tai penkių pagrindinių frakcijų atstovai. Vėlgi matysime, kad bus primetama daugumos valia. E, taip pat yra neteisinga, kad jau yra dabar bandoma nuspėti tos rezoliucijos, e, tos e, konferencijos rezultatus. Ir e, iš tiesų e, tai tik dar labiau e, e didins Europos integracija. E, čia yra kalbama tik tai apie kažkokius rinkimų sąrašus, špicent kandidatus ir e, užsimenama, aišku, apie konsultacijas, bet netikėkite e, tuo žodžiu konsultacijos, tai bus tiesiog tik tai tariamos konsultacijos. Ir iš tiesų reikia. E, reikia iš karto dabar perspėti, kad visas šitas procesas tik dar labiau suskaidys Europą. E, todėl e, nenus, nenustepkite, kad taip atsitiks dėl to, kad e, nors yra sakoma, kad žmonės mokosi iš savo klaidų, bet e, galbūt kiti žmonės ir mokosi, bet dauguma Europos parlamento narių e, tikrai nesimoko iš savo klaidų. Dėkuoju pirmininkė e, Obry, GUE frakcijos vardu. Dėkuoju, pane pirmininkė. Jau daugiau nei mėno, kaip prancūzai E, streikuoja dėl pensijų reformos. Ir e, taip pat streikuoja ligoninių darbuotojai, nes jie nesitaiksto su blogėjančia ligoninių, e, blogėjančia padėtimi. Visur mes matome, visose sektoriuose, jog mažėja solidarumo. Europa turi dabar keistis Tačiau e, mums siūloma tokia gro, grozdiška procedūra tiek ir e, turinio, tiek ir e, metodo požiūrių, nes visas Europos pastatas gali sugriūti, tam kyla grėsmė. Mes turime galvoti apie visiškai kitokią architektūrą ir turime siekti giluminį ES e, sutarčių pakeitimo. Galbūt e, turėtume šią konferenciją dėl Europos ateities paversti konferenciją dėl Europos sutarčių e, keitimo. Turime galvoti apie naująjį žalėjį kursą. Turime e, galvoti ne vien tik tai apie e, konkurencingumą, turime galvoti apie e, socialinę tinkamą apsaugą, o ne apie e, e socialinį e, dempingą. E, Mums reikia negriozdiškos, bet e, veiksmingos e, sistemos. Turime galvoti apie e, piliečius ir apie tiek, kiek toje konferencijoje turėtų dalyvauti pilietinės visuomenės atstovų. Mes Taip pat e, turime galvoti ir apie tokių konsultacijų rezultatų patvirtinimą referendumų būdu ar kitais panašiais e, būdais. 2002 metais prisimename, kai buvo priimta Lisabonos e, sutartis, tai buvo padaryta prieš piliečių valią ir e, nepaisant referendumų rezultatų. E, institucijomis yra nepasitikime vis labiau, todėl kad e, manoma, jog keičiamos žaidimo taisyklės. Tad e, ta konferencija dėl Europos ateities, nors apie ją ir daug kalbama, gali susilaukti nekaži kokių rezultatų. Mūsų piliečiams reikia radikalių ir giluminių reformų, galvojant apie mūsų tautas, valstybės ir apie visą planetą. Tad e, ne sugadinkime tokios puikios progos dar kartą ir nepraleisime progos užtikrinti tikrą Europos solidarumą. Ponas Kastaldo, neprisijungusi frakcija. Vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisijos narė. Dabar e, vėl pradame diskusijas dėl pokyčių, kurių e, reikia ES. Pastaraisiais metais mes sakėme, jog reikia e, tokių pokyčių. Dabar išgyvename E, traumatišką, traumuojančią breksito e, e, patirtį. Matome, jog yra labai daug mums svarbių aspektų šiame kontekste - mokesčių aspektas, migracijos dalykai, kelių greičių Europą. Negalime leisti, jog šita konferencija taptų e, eilinė biurokratinė konferencija. Reikia užtikrinti, kad piliečiai būtų pagrindiniai šio proceso veikėjai. Turime išklausyti piliečių balsą, įsiklausyti į jų lūkesčius. Šita konferencija neturi būti vien tik tai kažkoks stiliaus e, pratimas, nes uh, Iš tikrųjų yra per daug inercijos ES ir būtent todėl yra nepasitikima e, Europa, todėl yra nuogastaujame. Viskas priklausys nuo mūsų pačių. Dėkoju, išklausėme politinių frakcijų atstovų e, nuomonę. Noriu priminti, kad e, galima naudotis melinosios kortelės procedūra šiuose diskusijose. Ponas Rangelis. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, gerbiami komisijos ir tarybos atstovai, praėjus e, dešimčiai metų po Lisabonos sutarties įsigaliojimo yra e, pats laikas parengti ES kitai dekadai. Taigi mums reikia labai gilių, labai nuodugnių, išsamių diskusijų tam, kad mūsų visos institucijos ir visa ES pasirenktų ateities iššūkiams. Toks ir yra pagrindinis šios konferencijos tikslas. Tačiau e, dabar. E, mes pasirenkdami tiem iššūkiam norime pasitelkti visus įmanomus įgūdžius, visus įmanomus gebėjimus, tai yra įtraukti piliečius į šį procesą. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas ir tai yra tai, ką mes vadiname e, dalyvaujamoje demokratija. Tačiau būkime atsargus, nesupainiokime dalyvaujamosios demokratijos su atstovjavaujamoje demokratija. Mes turime išklausyti piliečių, taip pat e, E, leisti jiems e, įsitraukti į procesą. O kitas dalykas yra e, institucinės e, diskusijos. Ir visos dvi, šitos dvi sritis turi būti aiškiai atskirtos viena nuo kitos. Ir jeigu mes galėsime pasinaudoti tuo impul, impulsu, kurį mums suteiks mūsų piliečiai, tai tuomet aš viliuosi, kad mes pirmą kartą istorijoje galėsime pradėti ES reformų procesą, kuriame bus iš tiesų išgirsti jos piliečiai ir kur jų nuomonė tikrai kažką reikš. Dėkoju, ponia Bišov, dvi su pusė minutės. Pastarieji metai E, Pastaruosius metus mes nuolat kalbėjome apie krizės, apie breksitą, girdėjome vis garsesnius euroskeptikų ir dešiniųjų populistų balsus ir ne tik šiuose parlamento rūmuose. E, Didesnis piliečių dalyvavimas Europos parlamento rinkimuose praėjusiu metu gegužės mėnesį buvo pirmasis žingsnis iš tos krizės. Piliečiai dalyvaudami e, rinkimuose parodė, kad, jie yra, e, kad jiem Europa nėra e, tas, jiem nėra tas pats, kas vyksta Europoje, kad jie yra suinteresuoti Europos Sąjungą. Ir dauguma žmonių ne, Europos parlamento rinkimuose dalyvavo ne iš kažkokios inercijos, korupcijos ar automatizmo. Mes matome, kad ir pilietinė visuomenė buvo aktyvesnė negu ankstesniuose Europos parlamento rinkimuose. ES piliečiai nori aktyvios ES, kuri juos apsaugotų e, ir kuri jiems, juos palaikytų. Yra labai svarbu, kad mes žvelgtume į ateitį, kad mes e, sukurtume tą e, lūžį, bet mums tas lūžis pavyks tik tai tada, jeigu mes darysime viską teisingai. Todėl šita konferencija neturėtų turėtų būti kažkokia rutina, kažkokia įprastinė konferencija. Mes patys turėtume turėti drąsos palikti savo komforto zoną ir eiti ten, e, e, kur yra žmonės. Tai yra, mes turėtume e, iš sostinių vykti į kaimus, e, bendrauti su darbininkais, su bedarbiais, su jaunimu, su visais tais, kurie kritiškai žiūri į Europą, e, su tais, kuriem Europa atrodo visiškai nesvarbus projektas arba visai nereikalingas projektas. Yra labai svarbu, kad piliečiai galėtų tiesiogiai įtakoti procesus nuo pat procesų pradžios, o ne pabaigoje pasakyti, taip arba ne, kai jau procesas yra parengtas. Todėl mes e, manome, kad šita Europos ateities konferencija yra didžiulė galimybė e, ir toks forumas, kuriame galės dalyvauti e, taip pat pilietinės visuomenės atstovai, pilietinės visuomenės rūmai, e, regiono komitetas. E, tai yra labai svarbu, kad regionų komitetas dalyvautų dėl to, kad merų e, e, balsas šiuose diskusijose taip pat yra labai svarbus, nes merai e, yra arčiau žmonių. Todėl yra labai svarbu, kad mes turėtume drąsos e, imtis naujų veiksmų, naujos veiklos, padaryti viską, kad Europa būtų veiksmingesnė ir e, socialesnė, socialiai teisingesnė. Yeah. Dėkoju, toliau ponas Verhofštat, trys minutės. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti tokią bendrą išvadą, kad pirmą kartą po praėjus beveik 20 metų nuo Europos konvento, trys institucijos vėl sutarė dėl to, kad ES reikia reformos, išsamios reformos. Tai yra svarbus faktas. Jau vien tai yra svarbus faktas, nes e, jau praėjo 20 metų nuo ankstesnio Europos konvento. Ir dabar vėl trys institucijos sako, taip, iš tiesų reikia reformos, ES reformos. Aš dabar nenoriu ginčytis su ponu Legutko, nes jo jau salėje ir nebėra, bet priežastis Kodėl mes norime šitos konferencijos? Tai yra tai, kad mes matome problemas, mes pripažįstame problemas ES ir jeigu mes e, dabar kalbame apie breksitą, didelė valstybė palieka ES, e, tai sunku pasakyti, o kaip gerai, e, kaip viskas gerai vyksta. Ne, tai yra problema, yra didžiulė problema, jeigu valstybė palieka ES. Kai po penkių metų migracijos krizės mes vis dar neturime Dublino reformos, tai, tai taip pat yra ES problema. Kai praėjus e, dešimčiai metų po e, finansų krizės mes vis dar neturime bankų sąjungos Europos Sąjungoje, tai tai taip pat yra problema. O kai e, rusai ir amerikiečiai e, sprendžia visus klausimus jų kaiminystėje - Sirijoje, Libijoje, Uk Ukrainoje. Tai, tai taip pat yra mūsų problema. Ir iš tiesų tikrovė yra tokia, kad tarptautinėje uh, E, tarptautinėje aremoje, arenoje mus aplenkė Erdoganas, Trumpas ir Kinijos vyriausybė. Todėl e, tai yra taip pat priežastis, dėl kurios mums reikia ES reformos. Mes negalime sakyti, kad viskas vyksta puikiai ES, nes rytoj mes matysime visai kitokį pasaulio vaizdą, kuriame dominuos imperijos, aš jas taip pavadinčiau, tokios kaip Kinija, Amerika, Rusija bet mes taip pat norime sukurti Europą, mūsų, e, kuri padėtų mūsų vaikams ir anūkams išgyventi tame naujame pasaulyje. Dabar dėja nėra tokia situacija. Mums reikia kažkokių naujų metodų. E, mes e, tada, kai vyko konventas, buvo tarsi iš viršaus į apačią nuleistas sprendimas. Mes dabar turime veikti priešingai e, mes turime pradėti nuo apačios, tai yra nuo piliečių ir tada kilti į viršų. Tik tai tokiu būdu e, e, po Mone ir Šumano kartos, e, po Kolio ir Miterano kartos mums reikia trečiosios bangos, trečiojo judėjimo. E, bet turime pasitelkti antrosios kartos ryštą. Ačiū uždėmesi. Pone Vorhofštitai, yra du pagidantis pasinaudoti Milina kortelė ponas Roland ir kolega dar čia. Ar sutiksite? Pane Rolandai, jums šiandien pasisekė, prašau. Na, taip, manau, kad jums pirmininkant, ponė pirmininkė, tikrai man pasisekė. Dėkoju, ponė Ferhofštatai, mes kalbame apie Europos ateitį. Na ir kai aš galvoju apie Europą ir jūsų ateitį, mane labiausiai neramina tai, kad jūs e, geopolitinių požiūrį esate priklausomi. Jūs minėte Rusiją ir Putinį. Kalbokime ir apie e, Nord Stream 2, tai yra dujotikis. Um, į Europą ir Danija pasirašė sutartį, kurios vertė 150 milijardų eurų. Ar sutinkate su tuo, kad Europa neturi jokios galimybės energetiškai būti nepriklausoma? Pone Ninas, jūs taip pat turite klausimą, prašau. Pone Ferhofštate, jūs minėjote, jog norėtumėte užtikrinti metodą iš apačios į viršų na, sklinda gandai, esą jau yra partijų, kurios susitarė dėl to, kas vadovaus konferencijai, buvo paminėtas ir jūsų vardas. Taigi iš jūsų čia, šioje vietoje norėčiau sužinoti, gauti patvirtimą, kad šie gandai nepagristi ir pati konferencija nuspręs, kas jai vadovaus. Na, atrodo visai nebloga mintis užtikrinti demokratinį procesą. Taip, kaip ir rinkimų metu, manau, reikėtų konsultuotis ir šiuo atveju su um, piliečiais. Gal reikėtų paprašyti ponio Sasolį inicijuoti šią procedūrą. Gal aš ir esu kandidatas. Gal tam būčiau tinkamas kandidatas. O draugai iš Junktinės karalystės dėl Nord Stream, tai visai pagristai su pastaba. Tačiau ką rodo Nord Stream dujotekis? Jis, ar jis, jis rodo, kad trūks ES? E, jis rodo, kad neegzistuoja Europos energetinė bendryje. Ir jeigu tokie, kurie priklauso Brexito partijai, E, ne, nes jaudinasi dėl e, priklausomybės energetinkos, jie turėtų kiek įmanoma greičiau kerti energetinę bendryją. Dabar ponas Alart, pusantros minutės, prašau. Dėkoju. Norėčiau kalbėti ne vien tik tais apie problemas, bet ir apie galimybės ir sprendimus susijusius su Europos ateitimi. Taigi Europos ateit, ateičiai skirta konferencija yra demokratinė užduotis rengiama laiku ir kaip mintis e, buvo nuskambėjusi dėl breksito. Taigi, kai skotų žmonės balsavo už likimą Europos Sąjungą, jie taip pademonstravo pasitikėjimą šią Europos Sąjungą, jos vertybėmis, kurios tarptautinės. Ir tai tikrai atitinka ir mūsų viziją dėl Škotijos. Ši konferencija reikalinga, nes patiriame populistų spaudimą, užsipolimus. Politikos ne, negalima sustabdyti, arba žengi priekį, arba žengi atgal. Ir aš manau, kad ši konferencija leistų žengti visoms valstybėms narėms, įskaitant ir būsimas valstybės narės. O Škotija, būsima valstybė narė Europos Sąjungoje. Tikrai nėra dėl tokių jokių abejonių. Taigi, pa, leiskite žengti prieki Škotiją ir kitos Junktinės karalystės dalis paseks jos pavyzdžių. Mes Škotijoje jau senų minčių turime dėl civilizacijos, turime ir naujų minčių dėl civilizacijos. Ir e, viena iš tų minčių tai yra žmonių demokratinis dalyvavimas, nepriklausomai iš kur jie kyla, E, ir aš manau, kad tikrai būtų fantastiška leisti visiems Europoje gyvenantiems žmonėms įnešti savo indėlį į konferenciją, nepriklausomai nuo to, ar jie yra piliečiai ar ne. Nes e, Taip, e, Škotijos konstitucija yra atitinkami pagrindai ir Škotija žvelgia Europos ateitį kaip busima Europos valstybė nare. Ponas Bek, dvi su pusė mintis. Dėkoju, ponė pirmininkė. 2000 metais ES inicijavo Lisabonos darbo atverkę tam, kad, cituoju, Europa taptų e, e dinamiškiausia, konkurencingiausia žiniomis grinčiamama ekonomika 2010 metais, kai artėjo 2010 metai, E, nuoroda į darbo tvarkę išnyko iš Europos tinklapių na, ir buvo inicijuota Europa 2020 strategija. Dabar jau prasidėjo 2020 metai. O kaip yra su ekonomiškis e, dinamiškiausia žiniomis um, grindžiama ekonomika, tai jį galbūt grindžia save vertina kaip moralinį lyderį, bet taip pat e, ekonomika gali pasidžiaugti mažu nedarbu, tačiau lėčiausiu augimu po Japonijos. Taigi, e, o eurozonos e, valstybių narių ekonominiai duomenys dar prastesnis. O tos šalis, kurios neprisijungia prie eurozonos, e, jų ekonomika visai neblogai verčiasi. Taigi atrodo dabar teigiama, jog ši konferencija yra skirta tam, kad Europa taptų konkurencingesnė, demokratiškesnė, kalbama apie žmonių traukimą ir žalį kursą, kuris kainuos 13 milijardų ir daugiau kai tuo tarpu Europos įtaka pasaulio klimatui yra minimali. Taigi Europos gyvensinos vardan, gyvenimo būdo vardan, pasisakoma už tai, kad būtų įleidžiama daugiau migrantų. Tai reiškia, Europa bus mažiau europiškesnė. Taigi, Tai tikrai nepasinars nei Europos piliečiams, nei demokratijai. Zygmundas Freundas kalbėjo apie pabėgimą į lygą. Uh, Na ir sakyčiau, tai, kad net tenkina mūsų tikrovę, mes puolame į kažkokius kraštutinumus vietoj to, kad gydytume lygos priežastis, nes neurotiškas pacientas tyliai paslapčiukais nori ir toliau likti ligoniu. Taigi, ar Europa yra pasirengusi pažvelgti į ekonominės tikrovės teisį akis. Ne, Europos komisija vietoj to nori narkotikų, narkozės, tam, kad nematytų kokia tikrovė. Pusantros minutės ponas Krasnodovs. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos ateitis nėra prilygintina ES ateičiai. Europa egzistavo prieš sukuriant ES, to neturėtume pamiršti. Ji tikriausiai egzistuos ir toliau, kai jau nebeliks ES arba kai rasime kažkokį, nau, kažkokią naują mūsų šalių politinio sambuvio formą. Yra skirtumas, apie kurį turime pagalvoti, kai kalbame apie Europos ateitį. Aišku, šios diskusijos yra reikalingos, nes viena vertus yra um, tiek kairiųjų, tiek ir dešiniųjų mąstytojų, kurie teigia, esą Europos civilizacija atsidūrusi kritinėje būklėje, tačiau yra ir kitų, kurie teigia, visai pagristai, kad Europai reikalingos reformos. Mes pasisakome už atviras, sąžininkas diskusijas, netmetant skirtingų nuomonių, um, atsižvelgiant ir į tolimesnės integracijos kritikų nuomonę, kurie kolegos jau kalbėjo apie Europos Respubliką. Tačiau nemanau, kad Europos piliečius galima skirstyti į gerus ir blogus. Taigi, uh, kalbant apie šias diskusijas dėl Europos ateities, tai be abejo sutinkame su tuo, kad iš šias diskusijas būtų traukti ir piliečiai, tačiau kita vertus nėra kaip po tokios vienos Europos visuomenės. Šios diskusijos turi vykti nacionaliniu lygiu ir diskusijos parlamentuose neturėtų pakeisti diskusijų su piliečiais. Mums reikia visų visos visuomenės diskusijų ir tai turėtų vykti su uh, 48 sutarčių straipsnios nuostatomis. Pona Šolts, dėkoju ponė pirmininkė Europos. Uh, komisija e, mano, kad lyderio vaidmenį šiame e, Europos konferencijos rengimo procese ir, ir šitų diskusijų, kurios turėtų trukti dviejus metus procese, e, kad lyderio vaidmenį turėtų prisijimti Europos parlamentas. Iš tiesų tai yra teisingai, kad mes kartu su Europos piliečiais galėtume kurti naują problemą, naują, naują politiką, kuri padėtų kovoti su problemomis ir taip pat su e, kasdienio gyvenimo iššūkiais. Tačiau mes e, visi kartu turime nuspręsti, kokios ES mums reikia. E, manau, kad labai teisingas Europos parlamento požiūris šitos konferencijos šios konferencijos metu koncentruotis į piliečius. Ir būtent piliečiai turėtų e, nustatyti, kokia turėtų būti ateities e, Europos Sąjunga. E, ir ta e, Europos ateities konferencija visų pirma turėtų reikšti, kad būtų išgirsti Europos Sąjungos piliečiai. Tai yra piliečiai turėtų pasakyti, kokias temas, kokius klausimus mes turėtume spre, spręsti, turėtų kurti naujas kitas politinės e, strategijas, e, taip pat ES politiką patikrinti nacionaliniu lygmeniu. O gerbiami ECR ir ID piliečiai, kodėl, e, atstovai, kodėl jūs bijote piliečių, kurie, solidariz, kurie E, solidarizuotųsi ir kurtų naują Europą. Juk tam reikia e, skaidrumo ir tam galėtume panaudoti naujas e, komunikacijos priemonės. Ir todėl aš tikiuosi, kad ši konferencija bus sėkminga. Ponas Papadakis, vieną minutę. Αλήθεια, από πού και ως πού μιλάτε για... Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie ES ateitį, apie Europos ateitį. ES yra monopolistė Ir dabar mes matome, vyksta breksitas, egzistuoja tam tikros įtampos ES, e, labai išsiskiria pozicijos, požiūriai, vyksta konfliktai, vyksta kapitalo krizė ir tai taip pat turės poveikio ES. Kita vertus, mes taip pat matome, kad e, žmonės, E, o ypač jaunimas netiki ES projektu. E, taigi, ką reiškia, e, kad bus išklausyti ES piliečiai? Jų nuomonė tada turėtų būti mums privaloma. ES dėja ir po to nepasikeitė keis. E, taip pat ir dešinieji ekstremistai daro klaidų. Toliau tesama e, e, E, tesama tokia sistema, kuri išnaudoja žmogų. Toliau yra paminamos pagrindinės teisės. Europos Sąjunga turėtų e, valstybėms narėms gražinti jų galės. Dėkoju toliau ponas Gonzalės Pons pusantros minutės. Taip, e, Europa tai yra taikos projektas, lyginant su e, karo baisumas. Esame pirmoji karta, kuri nepatyrė kaimo, karo baisumo ir esame ta karta, kuri juos pamiršo. Europos sąjunga tai yra e, taikos procesas, kuris sustojo ir žengė atgal. Europa buvo svajonė, tačiau jos realybė netenkina. Turime iš naujo kurti svajonę, tačiau gyvename šiais laikais, kai mes politikai nebeturime teisės svajoti. Na ir taip politikai tiesiog švaisto tuščiais žodžiais ir lozungais. Mes tarsi um, ehm, teigime, esame artimi piliečiams, tačiau tiesą sakant, piliečiai nuo mūsų nutolo. Kai rinkiminėje kampanijoje kalbame apie piliečius, turime nepamiršti, kad ir mes pačios esame piliečiai, o jei ne, tai ką darome šiame parlamente. Parlament tautinės asamblėjos, pilietinės asamblėjos lygiai grečios e, parlamentams, tiesą sakant, tik tais atima parlamentų teisingumą. Mums nereikalingi politikai, kurie vien tik kalba, mums reikalingi politikai, kurie tiki Europę kurie atmeta nacionalizmą, atmeta sienas, kurie mano, kad tik tais kartu uh, būsime geresniais, kurie tiki federalinę Europą. Šiandieną primsime sprendimą, kaip dirbsime, tačiau dar reikia nuspręsti, kurią linkme žengsime. Ir tai yra svarbiausia. Svarbiausia e, ne apie kokią Europą svajojimą, o kokią Europą tikime. Dėkoju. Dėkoju. E, Gonzales Pons, e, pagal mėlyną kortelę jums užduodamas klausimas, ar sutinkate su juo?